Goedendag collega's. Het zal eh, voor sommigen onder jullie een beetje verbazingwekkend zijn dat jullie mij. Eh... Labadiena kolegos, galbūt nustebote pamatę mane pirmininkės kėdėje, bet ponė Greslė šiandien negalėjo čia būti. Ir ne vieno iš vicepirmininkų nebus iki ketvirtos valandos, Voganas pasirodys apie ketvirtą, todėl man tenka garbė trumpai papirmininkauti šiam posėdžiui. Ir viena iš priežasčių yra, kad pasirodo, kad aš esu vienas iš seniausiai čia dirbančių parlamento narių nuo 99 metų. Na, e, laimiai nesu pats seniausias dar. Taigi, kaip sakiau, Derekas permins pirmininkavimą ketvirtą valandą. Na, pirmasis klausimas yra jos tvirtinimas. Tikriausiai visi gavot e, darbo atvarkę anksčiau, ar turite komentarų, jeigu ne, bus laikoma patvirtinta. Kont laikraštukė yra pateiktas kalbų sąrašas, kurios yra verčiamas posėdis. Posėdis, kaip visada, yra transliuojamas internetu. Ir toliau trečias punktas. 11 ir 18 sausio posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu čia nebus pastabų, tai iki posėdžio pabaigos. Tuomet laikysime prielaidos, kad protokolai patvirtinti. Na, nu, dabar ketvirtas punktas, esminis keitimasis nuomonėmis su pirinkaujančios Bulgarijos atstove. Noriu pasveikinti Marinelą Petrovą, kuri yra Bulgarijos finansų ministro pavaduotoja. Na ir mūsų diskusijos tema yra komisijos, <laughs> tarybos rekomendacijos dėl 2016 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taigi dabar jums šiek tiek laisko, laiko pristatysiu jūsų rekomendacijas ir po to galėsime padiskutuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau dėl savo balso. Na, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didelė garbė kalbėti šiame komitete šiandien ir pristatyti Jums tarybos rekomendaciją dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo komisijai už 2016 metų biudžeto įgyvendinimą, kaip numatyta sutarties 319 straipsnėje. Taryba labai rimtai vertina biudžeto vykdymo patvirtinimo procesą. Labai svarbu, kad ES lėšos būtų naudojamas pagal taisyklės ir kad išlaidos e, atitiktų teisingo finansinio valdymo principus. Ekofin taryba patvirtino rekomendaciją suteikti vykdymo patvirtinimą E, komisijai dėl 16 metų biudžeto įgyvendinimo vasario 20, 20 dieną. Taip pat buvo patvirtintos rekomendacijos decentralizuotoms agentūroms, vykdomosiams agentūroms ir bendroms įmonėms. Savo rekomendacijoje taryba pabrėžė kai kurios elementus, kurie tarybos nuomonė turėtų būti įgyvendinti be jokio dėlsimo. Viena vertus, e, taryba džiaugiasi, kad pirmą kartą nuo tada, kai teismas, tai yra audito rūmai, pradėjo teikti patikinimo pareiškimus 94 metais, e, jis pateikė kvalifikuotą nuomonę dėl mokėjimų legalumo ir e, tinkamumo vietoj e, neigiamos nuomonės. Bet to taryba džiaugiasi, kad apskritai sumažėjo klaidų lygis. Kita vertus, apgalėstatina, kad e, auditorumų pateiktas nustatytas e, klaidų lygis 16 e, metais sudarė 3,1 procento. Tai yra, jis viršėjo 2 procentus. Ir taryba kartoja savo norą, kad būtų toliau gerina finansinio valdymo sistema ir kad mažėtų klaidų lygis visose politikos rytise. Reikia pripažinti jau tai, kas buvo pasiekta ir šiame kontekste taryba e, dėkoja komisijai ir valstybės narėms už priemonės ir veiksmus, kurių buvo imtasi. Pozityvų yra tai, kad e, rinkos parama yra tiesioginė parama, e, jos išlaidos nepatyrė materialių klaidų 16 metais. Šis rezultatas yra ypač svarbus, nes rinkos ir tiesioginė parama sudaro 3 ketvirtadalius visų uh, E, išlaidų pagal antrą išlaidų kategoriją. Nepaisant to, dar nemažai reikia nuveikti. Taryba ragina komisiją ir valstybės narės įgyvendinti audito rūmų re rekomendacijas. Ji taip pat ragina valstybės narės toliau bendradarbiauti su komisija ir prioritetą teikti kokybės gerinimui, o ne kokybės, kiekybės kai yra vykdomi pirmojo lygmens patikrinimai, siekiant aptikti ir ištaisyti klaidas. Taryba taip pat pabrėžia, kad kontrolė nėra nemokama, atsižvelgiant į tai, kad e, politikos programos yra sudėtingos, todėl reikia ieškoti pusiausvėros tarp klaidų pavojaus ir kontrolės raudito išlaidų. E, daugiau dėmesio skiriant geresniai kontroliai, o ne daugiau tos kontrolės. Taip pat reikia pabrėžti, kad prevencija yra visada geriau negu konvencijos. Komisija turėtų taikyti prevencinės nu, priemonės, pavyzdžiui, mokėjimų sustabdymas ar suspendavimas laikantis atitinkamų taisyklių. Taryba taip pat pabrėžia, kad būtina ir toliau taikyti finansinės korekcijas ir išieškojimus griežtai pagal atitinkamas taisyklės, kad būtų apsaugotas ES biudžetas. Ir šiame kontekste reikėtų paminėti, kad taryba įvestavoja, kad ne, visi, ne visos pusės pasinaudojo visą turimą informaciją, kad užkirstų kelią, aptiktų ar ištaisytų nemažai klaidų. Tai galėjo pakankam ženkliai sumažinti e, klaidų lygį visose išlaidų skirsniuose. Kai dėl saugumo ir pilietybės e, išlaidų kategorijos, tai taryba džiaugiasi, kad e, audito rūmai pirmą kartą įtraukti skyrių apie skirtą šiai politikai. E, taryba ragina audito rūmus didinti audito apimti šioje srityje, kad būtų nustatyta klaidų lygis, pateiktos rekomendacijos ir vykdymo informacija ateinantiems metais. Taryba mano, kad e, išlaidos šioje srityje padidėjo ir todėl pats laikas atėjo padidinti audito intensyvumą. Aš norėčiau pasiūlyti gerbėjams parlamento nariams, kad šis komitetas pakviestų audito rūmus giliau tikrinti išlaidas pagal šią išlaidų kategoriją. Ir galiausiai taryba ragina komisiją ir valstybės narės panaikinti e, trūkumus, e, kuriuos nustatė e, audito rūmai, taikant kontrolės sistemas migracijos ir saugumo srityje. Na, dabar pak, norėčiau pakalbėti apie finansinį valdymą ir ES finansavimo nuspėjamumą. Spraga tarp patvirtintų ir panaudotų mokėjimų asignavimų padidėjo 16 metais. Reikia pripažinti, kad mokėjimams spaudimas ateityje tik padidės, todėl taryba ragina komisiją numatėti tvarkingą išmokų įvykdymą, kad būtų išvengta bet kokių asignavimų trūkumo. Auditorumų pastebėjimas, kad neapmokėti e, įsipareigojimai e, didėja ir taryba ragina komisiją toliau stebėti šį reikalą ir užtikrinti tvarkingą pusiausvyrą tarp įsipareigojimų ir mokėjimo signavimo. Dar vienas pastebėjimas. Auditorumai, nu, auditorumų, e, kurie nusipelno dėl gėdėmėsio, dėl didėjančios ES biudžeto e, e, skirto ilgalaikiams įsipareigojimams, garantijoms ir teisinėms prievoliams. Ir šia prasme Taryba ragina komisiją atidžiai stebėti, kaip jie keičiasi. Ir galiausiai taryba ragina komisiją gerinti visų ES biudžeto priemonių skaidrumą, paprastumą ir atskaitomumą. Na ir vienas pasdaryt, paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra rezultatai. Rezultatų sekimas ir e, dėmesys jiems yra labai svarbus, ypač biudžeto disciplinos ir trūkstamų išteklių kontekste. <clears throat> Taryba e, dėkinga auditorumams už jo darbą, jų darbą, vertinant rezultatus ir mano, kad tai yra labai svarbus aspektas vertinant e, ES lėšų tinkamą finansinį valdymą. Todėl mes raginame auditorumus ir toliau didinti dėmesį rezultatams e, ateities metų ataskaitose. Taryba sutinka su auditorumų rekomendacijos dėl to, kad reikia gerinti e, atskaitomybę pagal rezultatus. Tai galima padaryti užtikrinant e, tikslų ir rodiklių e, suderinamumą, e, kurie yra pateikti programų pareiškimas ir įvairių generalinių deklaratų ataskaitose. Taryba ragina komisiją toliau gerinti atskaitomybės pajėgumus, didinant, gerinant kokybę, informacijos kokybę, didinant skaidrumą labiau subalansuoti, subalansuotos ataskaitos gali prisidėti prie geresnio rezultatų vertinimo. Ir tai galima būtų padaryti nepatiekę informaciją ne tik apie pozityvius rezultatus, bet ir apie pateikę informaciją apie iššūkius, e, siekiant rezultatų trūkumus ar nesėkmes. Taryba pabrėžia, kad rezultatų sistemos stiprinimas turėtų gerbti pusiausvyrą tarp išlaidų ir naudos, e, teikiant informaciją apie rezultatus. E, būtinų rodiklių skaičius e, turi pateikti tinkamus duomenys, vengiant papildomos administracinės naštos sukūrimą, o tikslų ir rodiklių skaičius turi būti racionalizuotas ir mažinamas. Na ir galiausiai negalima padaryti išvados, kad ne, jeigu neatminsime, kad e, tarybos e, nustatytas klaidų lygis nėra sukčiavimo rezultatas. Spaudimas ES institucijoms yra tikrovė ir tam reikia, kad visos institucijos e, atidžiau valdytų ES lėšas. Turime užtikrinti, kad ES pinigai naudojami rezultatams, kurių nebūtų galima pasiekti tiek pat kitomis priemonės. Turime pasukti aiškų signalą Europos piliečiams ir mokesčių mokėtojams, kad ES lėšos naudojamos atsakingai ir e, atsakingai ir e, yra apskaitomos tinkamai. Ačiū uždėmesi. Ačiū už įžanginį žodį, ponė Petrova. Mano sąrašy yra du kalbėtojai - Vaicehovski į Sarvama. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Taip, užsirašėme jūsų pavardę. Kągi, ponas Dehovski pirmasis. Dėkoju už šią įžangą. Paprastai pasisakyti gali koordinatoriai, tačiau, ponė pirmininkė, jūs mane labai nudžiuginote suteikdamas man pirmajam žodį. Jūsų pasisakymo metu e, jūs nurodėte, jog reikia didinti rodiklių skaičių, tačiau e, mes e, komitete manome, kad e, yra pernelyg daug programų ir tik nedaugelis iš jų duoda rezultatų. Taigi norėtųsi mažiau programų ir geresnės galimybės jas kontroliuoti. Uh, Na, beje, neseniai buvo aptartas specialia ataskaita skirta žalimui ir žalimas puikiai iliustruoja, kad geri ketinimai toli gražu neduoda pagėdamų rezultatų. Todėl tikrai būtų puiku, jeigu taryba nuodugniau pamastytų dėl visų šių klausimų. Na ir taryba labiau paremtų parlamentą jeigu kažkas nepasitvirtino, reikėtų racionaliai keisti situaciją vietoj to, kad tęstume likščiolinę praktiką. Jūs kalbėjote paklaidų lygį ir rodiklius. Paklaidų lygis galbūt nėra toks jau svarbus dalykas, tačiau kas yra tas klaidų lygis? Viskas juk priklauso nuo to, ar valstybė narė yra pasirinkusi informuoti Briuselį apie klaidų skaičių ar ne. Jeigu, tarkim, Bulgarijoje primamas sprendimas e, sudaryti gerą įspūdį, tai tuomet jūs tiesiog neinformuojate apie tikrąjį e, paklaidų lygį, Briuselis e, nesužino apie tikrąją padėtį Brius Bulgarijoje. Uh, Todėl manau, kad labai daug kas priklauso nuo kiekvienos valstybės narės pozicijos. Yra valstybių narių, kurioms sudėtinga gyvendinti europinius projektus, nors jų klaidų lygis yra žemesnis Čekijoje, Bulgarijoje ar netgi Rumunijoje. Todėl manau, kad reikėtų pasirinkti suderintą metodą skirtą visiems šiems klausimams. Na ir būtų puiku, jeigu e, Bulgarija prisidėtų prie to, kaip kad buvo pažadėta, jog mūsų darbas būtų racionalesnis ir rezultatyvesnis. Aš manau, kad tai tikrai duotų daug. Europoje yra nemažai šalių ir vadinamųjų stipriųjų valstybių narių, kurios teigia, jog reikėtų gilintis į sunkčiavimo atvejus arba praktiką. Pavyzdžiui, yra OLAF ataskaitų ir nuolat keliamas klausimas, reikia specialių ataskaitų ar ne. Pavyzdžiui, Čekijoje buvo toks atvejis. E, buvo daug diskutuojama, ar tokią ataskaitą reikėtų paviešinti prieš rinkimus ar po rinkimų. Aš manau, kad reikėtų visiškai kitaip pažiūrėti į šį klausimą. Reikėtų gal visiškai nesiorientuoti taip, ar arti rinkimai ar ne. Aš manau, kad reikia suderinto metodo, kuris būtų taikomas visoms valstybėms narėms ir jis būtų paviešintas. Dėkoju, kad atvykote į mūsų tarpą ir mes dirbame skaidriai, nedažnai dažnai kritikuojame, bet tai yra viena iš mūsų darbo sudėtinių dalių. Dėkoju. De vertaling uh, eh, liep eventjes achter. De heer Savama. Dėkoju, ponas Sarvama. Ačiū. Tai mums reiškia labai daug ir taip pat kita ruoštų tai neturėtų būti išskirtinis toks atvejis. Aš tikrai norėčiau vis tiek pasveikinti pirmininkaujančią Bulgariją už tai, kad suorganizavo šį susitikimą. Mums jis yra labai svarbus ir mes labai rimtai į tai žiūrime. Aš mes pasisakome už riziką pagristus dalykus, siekime daugiau kokybės, o ne kiekybės, siekime geresnių veiklos rezultatų, kalbant apie biudžetą, finansinių korekcijų, kad būtų ištaisytos klaidos, kad būtų daugiau skaidrumo ir paprastumo. Taigi iš eilės faktiškai. Akademiškai kalbant, galbūt tai nėra pats tinkamiausias momentas, bet aš netispirsiu pagundai, nes esmė ta, kad apie tai gal, galvojame mes visi galvojame apie daugiametę finansinę programą, kokia ji bus po Britanijos išstojimo. Ir kokia yra jūsų nuomonė tarybos pozicija? Aš aišku nesitikiu, kad jūs man pasakysite visišką tiesą, bet norėčiau štai kaip suformuoluoti savo mintį. Jeigu nuoširdžiai nebus atveriamas protas ir mastoma labai atvirai apie tai, kaip su didelėme pavojuje. Uh, nuosavi ištekliai, ar mes pasirengę apie tai mąstyti plačiai ir atvirai. Jeigu ne, tai kaip žinia, mes negalėsime visko išlaikyti kartu, nes ES turi tiek daug ir tiek didelių parengti labai aiškę poziciją dėl daugiametės finansinės programos po Britanijos išstojimo. Ką tik balsavome praeitą savaitę biudžeto komitete dėl to ir vyks balsavimas plenarinėme posėdėje kovo mėnesį Strasbūrė. Taigi būtų nepaprastai svarbu išklausyti ir jūsų, jų pozicijas. Dėkoju, labai svarbus klausimas, daugiametė finansinė programa mums yra labai svarbi. Pane Kapel. Dėkoju, ponė Pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai ministrijai už jūsų pasisakymą. Aš atsaku, esu. E, Pranešė atsakinga už klaidų lygis, kuris siekia 1,7 procentus ir tikrai džiugina, kad tai yra mažesnis paklaidų lygis nei 2 procentai, kas yra numatyta kaip tikslas. Ir e, tas dorumai patei, parengė savo rekomendacijas dėl patikimumo, o taip pat ir dėl e, procedūrų patikimumo ir tinkamumo. Taigi matome, kad 16 metais buvo 3,3 procentai sumažintas išlaidas. Visiškai pritariu E, tam, ką sakėte jūs, Tai yra, kad dėl projektų ir jų finansavimo iš ES biudžeto reikia pasirūpinti, kad europinis finansavimas duotų pridinės verdės ir kad reikėtų ypatingai skirti dėmesio geresnio reglamentavimo e, principui tam, kad agentūrų ir kitų atsakingų objekt, subjektų veikla būtų tinkamesnė. Taigi, Dėl Europos e, vystimosi fondo, tai atsižvelgsiu jūsų rekomendacijas, pakeitimus galima teikti iki kovo pirmosios dienos. Na ir matau, kad iš esmės esat patenkinti šiuo pranešimu ir labai mielai atsižvelgsiu ir į jūsų mintis bei siūlymus. Ačiū. Dankjewel. En dan kom um, ik. Dėkoju. Ponas Lovakov. Ačiū pirmininkė. Uk svarbaus darbo ties šiuo klausimu. Ir pritarčiau Peter Savarma, savo kolegai, būtent, kad salė yra toksai, tokia būtybė, kurios visi bandome nepamatyti, tai yra naujas pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos, bet aš norėčiau čia dar žengti vieną žingsnį į priekį, nes praėjus dviejo, dviems dinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo matome, kad ši procedūra bus dar svarbesnė ir tai, ko iš to pasimokysime, leis mums geriau įsivaizduoti, kaip mes investuos galimybės kaip bendras taisyklių rinkinys, supaprastinti kaštų variantai tam, kad būtų galima dar labiau sumažinti dabartinį klaidų lygį, ypač kai kalbame apie sanglaudos politiką. Dėkoju. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti poniai ministrai Petrovai už tai, kad šiandien atvykote su mumis padiskutuoti dėl 16 metų biudžeto mm, įvykdymo. Esu pranešėjas atsakingas už komisijos biudžeto įvykdymą. Na ir e, džiugu išgirsti jūsų teigiamą vertinimą. Iš esmės e, mes jums galime pritarti. Na, norėtų susižinoti, kaip vyko diskusijos taryboje, nes praeitą savaitę gavome dviejų finansų ministrų raštus iš Niderlandų ir Švedijų, Švedijos, kurie balsavo kitaip nei dauguma ir jie ginči, dabar skundžiasi, kad e, tos taisyklės, kurios buvo nustatytos prieš kurį laiką, kad jų nesilaikoma, kad paklaidų lygis yra pernelyg didelis. E, Nors džiugu, kad pastaraisiais metais gerokai sumažėjo klaidų. Taigi ir mes raginame, kad ir tvirtinant biudžetą būtų labiau orientuojamas į pasiektus rezultatus. Na ir iš tikrųjų svarbu, kad europinių lėšų dėka būtų pasiekta tikslų. Taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate e, dviejų valstybių narių uh, skundus, kaltinimus, kurie galbūt netaip jau tiesiogiai, tačiau e, faktiškai tos, tie skundai yra nukreipti prieš struktūrinius fondus, nes. Minėti skaičiai e, liečia struktūrinius form, fondus, nors vėlgi visiškai nepaliestas žemės ūkio klausimas. Šios rytyje, pavyzdžiui, mokėjimus rytyje reikia didelių reformų Deja, tenka konstatuoti, kad panaudojant struktūrinių fondų lėšas daugelį valstybių narių e, gerokai vėluojama dabartinėme periode. Todėl kai kurioms valstybėms narėms teks pasispausti tam, kad programuose numatytus tikslus tikrai pavyktų gyvendinti. Beje, kaip minėjo kai kurie kolegos, mes ne, turėtume apsiriboti vien 16 metų biudžeto įvykdymu, reikėtų daugiau dėmesio skirti diskusijoms dėl to, kaip turėtų atrodyti biudžetas ateityje. Paprastai visi nori didesnio biudžeto, negu kad uh, įmanoma dabar turėti dabar, tarsi norai didesni už, galimybę, didesni už galimybės, tai kila pavojus, kad e, dėl taupimo e, nukentės e, struktūrinė politika, žemės ūkio politika ir tikrai sanglodos politika ir iš tikrųjų būtų blogai, jeigu taip nutiktų, nes sanglodos politika yra vienas iš tų pamatų, kuris apjungia įvairias ES politikos rytis, tai yra savotiška ašis, kuri siekia nuo žemiausio e, regionų ligmens iki europinio ligmens ir paklaidų lygis šioje srityje yra 2,8 procentai, taigi tikrai reikėtų gerinti padėtį. Tiesa, e, daugumoje valstybių narių struktūrinių fondų investicijos iš tikrųjų leidžia užtikrinti ūkio augimą, E, darbo vietų kūrimą leido taip negu kiti. Dėkoju. Eh, Ačiū, ponė Celler. Aš taip pat užsirašiau kalbėtų sąrašą, ponė Petrova. Turiu keletą klausimų ir pastabų, kad taryboje viskas daroma tikrai pagal tam tikrą rutiną. Visi agentūrų biudžetų vykdymų patvirtinimų dėl agentūrų reiškia, kad reikia su jomis kalbėtis, išklausyti jų pas, pastabų, komentarų ir viena agentūra JASO, kuri labai svarbi, metūrų padarytų galbūt klaidų dėl viešųjų pirkimų ir panašiai. Tai ką jūs taryboje darote? Ar visuomet taip labai pagal rutiną tik tai biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kurį turime suteikti mes tarybai? Kaip žinia, eilę metų mes atidėdavome patvirtinimo. Tai mes tokį parengėme neoficialų dokumentą, kad būtų galima išsiaiškinti tuos santykius tarp tarybos ir parlamento ir pažiūrėti, kaip turėtų būti keičiamas informacija. Tas dokumentas buvo patvirtintas lūšis santykiuose tarp tarybos ir parlamento ir kad tas pas bus padaryta ir šiais metais ir kad kažkaip atsiras toks reguliarus procesas, bet niekas neatsitiko, Nieko, niekas nebuvo padaryta, tai norėčiau paklausti, ar yra kokių čia tai galimybių, galbūt žinote kokius tai terminus, laiką iki kuomet, aš manau, aš skaičiau jūsų dokumentą dėl komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir sutinku su to, ką sakė kolega Celler. Įdomu, kad viename iš dokumentų dvi valstybės narės, Švedija ir Niderlandai, gan kritiškai vertina uh, situacija, jos dviejų puslapių nėra patenkintos tuo, kad tik šiek tiek pagerėjo klaidų lygis. Jeigu tai palygintumėme su bendresniu auditorumų pateiktų biudžeto vykdymų patvirtinimu, nes matome, metai iš metų auditorumai valstybės narė žinojo apie tokius klaidų lygius ir iš dalies yra atsakingos už tą klaid, tas klaidas, už tą aukštą klaidų lygį. Taigi, kuomet taryboje galiausiai vyks diskusijos tarp finansų ministrų, kad būtų galima taikyti panašią praktai. Ir dar vienas klausimas. Europos parlamente vyksta dabar biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra ir bandome ją šiek tiek paspartinti N plus 2 taikoma šiais metais. Tada biudžetas, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra ir bandome ją šiek tiek paspartinti N plus 2 taikoma šiais metais tada biudžetas, o biudžeto vykdymo patvirtinimas, tada būtų daugiau aiškumo. Ir mes apie tą procedūrą parlamente esame kalbėję ir mes um, auditorumams esame nusintę tą pasiūlymą ir jau jų pateikiamas biudžeto vykdymo patvirtinimas gali būti daromas prieš kelis mėnesius, lapkričio arba spalio mėnesį. Lapkričio arba spalio mėnesį Ir galbūt galėtų jie tas rekomendacijas pateikti anksčiau, spalio mėnesį. Taigi, Mūsų klausimas tarybai štai koks, ar jūs esate pasirengę įsilieti tokią procedūrą, kad galiausiai biudžeto vykdymas būtų patvirtintas tais metais pasisakyti. Kągi, ponia Petrova, prašau, atsakykite į klausimus. Thank you. Uh, first, thank you for your interest and uh, for Ačiū, dėkoju Jums už domėjimas ir nelabai lengvus klausimus. Pabandysiu atsakyti juos visus, kas dėsnis negu 2 procentai, ypač sanglaudos politikoje, bet ir taip pat kaimo plėtros programuose. Tačiau reikia pastebėti, kad pastaruoju metu šiose politikos rytise yra pagerėjimo. Negalime to pamiršti ir išleisti iš akių. Tarybas suvokia, kad valstybių narių valdymo ir audito institucijoms kyla problemų kontrolė ir prastinti procedūras jos savo viduje, bet tai yra labai sudėtinga kartais. Todėl laikantis šių taisyklių geresnis programų dizainas mažintų administracinę naštą ir klaidų riziką ir leistų Taip, aš e, suprantu, aš taip šiandien pasakiau, bet jūs galite apžvelgti įvairių šalių klaidų lygį ir mes, mes stebime tas klaidas jau keturis metus ir visą laiką aš juokiuosi. Jie kai matau kasmetinės problemas kiekvienose šalise. Kai matau, kaip pranešama apie tai auditorumams ar komisijai kartais. Bet aš sakiau, kad galite pagalvoti, kaip ieškoti kokio geresnio sprendimo. Toliau dėl rezultatų vykdant ES biudžetą. Ponas Novak taip pat uždraudė, uždavė panašų klausimą, ar nereikėtų daugiau dėmesio skirti rezultatams, o ne klaidoms. Kaip minėjau, komisija džiaugiasi auditorumų darbus, skiriant daugiau dėmesio rezultatams. Taryba pripažįsta, kad rezultatų solidus, solidus sistema institucijos valstybė narėse prisideda prie gero finansinių išteklių valdymo ir gero programų veikimo įvertinimo dabartinėje finansinėje programoje. Savo rekomendaciją mes deriname su auditorumu rekomendacija gerinti tą atskaitomybę pagal rezultatus. Tačiau taryba mano, kad tai reikia daryti subalansuotais ir reikia numatyti rodiklius, kad būtų galima pateikti būtų duomenis, nesukuriant papildomos administracinės naštos. Ir turime siekti pusiausviros tarp tinkamo klaidų lygio ir gerų biudžeto įgyvendinimo rezultatų. Toliau dėl kitos finansinės programos, kaip žinote, Dar neturime komisijos pasiūlymo. Kol kas vyksta tik tai diskusijos ir siūlymą, jeigu šias antrą galbūt, tuomet mes būsime pasirengę dirbti, aiškinamėsi pasiūlymus ir bandydami paspartinti darbą tame etape, kaip galima greičiau, kad palengvintume darbą pirmininkaujančiai Austrijai, pirmininkausiančiai Austrijai. Ir nieko Taigi jūs mums nieko šiandien nepasakysite dar. Taigi dabar mums nieko nepasakysite net pačios menkiausios informacijos. Ar jūs norite, kad pateikčiau savo? Na, mes galėtume pateikti, ką pasakė valstybių narių vadovai, bet mūsų nuomonė pirmiausia reikia aptarti politikos prioritetus ir bandyti suvokti, kaip ES biudžetas atitinka viešųjų biudžetų funkcijas ir po to kalbėti apie išlaidų lygį. Dabar aš supratau, kaip reikėjo suformuoluoti mano klausimą. Aš jį performuluosiu. Ar manote, kaip pirminkaujantį valstybę, kad pirmiausia turėtume aptarti realius prioritetus dėl to, ką ES turi sugebėti daryti ir tik po to kalbėti apie tai, kiek tai kainuos ir tik po to prioritetai pirma, kokios yra užduotis ir iššūkiai, kuriuos turime išspręsti, ar tai būtų svarbiausia. Buvom, nu, bet aš esu iš finansų ministerijos ir mes visada dirbame su tam tikrais biudžeto apribojimais. Ir kaip Hansas man patarė, pirmiausia, reikia aptarinėti ne tik pozityvius, bet ir neigiamus prioritetus. Tai prioritetai yra svarbus, pirmajame etape jie svarbus, bet turime nepamiršti ir biudžeto apribojimų. Laiko taip pat, laiko apribojimų. O taryboje dalyvavo visi e, vyriausybių, valstybių vadovai. Taigi, jeigu pasižiūrėsiu e, ap, apie ataskaitas, apie šį sutikimą, tai e, Jeigu pirmiausia kalbėsime apie prioritetus, o ne pinigus, tai po dviejų metų vis tiek nepažengsime į priekį, nes nuomonės tikrai labai smarkiai skiriasi. Kokios yra mūsų finansinės galimybės tam, kad jau po to galėtume nusistatyti ir prioritetus. Ir man atrodo, kad visiškai nesilaikoma tokio racionalaus principo nes ES biudžetas iš esmės finansuojamas iš valstybių narių įnašų, taigi ar toliau bus liekama prie 1 procento BVP, ar e, valstybės narės bus pasirengusios įmokėti daugiau ES biudžetą. Nors, aišku, aišku, jeigu valstybės narės nori kiek įmanoma mažiau mokėti ES biudžetą, tai, aišku, tai atsilieps ir atrodo, kad e, praėjusios savaitės vadovų taryba nedavė daug vilčių ir dabar jums tenka nedėkinga užduotis, kaip pirmininkaučių šalies atstoviai, mus apie tai informuoti. Taigi norėčiau sužinoti. E, Ar jūs esate pasirengę per likusią komisijos ir parlamento kadencija bus primtas rezul... sprendimas, bus pasiekta rezultatų, nes kitaip uh, vyks parlamento rinkimai, po to reikės rinkti naują komisiją ir kol jau vėl galėsime imtis veiksmų, jau bus pasiekti dvidų pasispirti. Komisija bent jau pažadėjo, kad jis savo pasiūlymą pateiks bent jau gegužės mėnesį. Uh, Tai reiškia dar per jūsų pirmininkavimą. Todėl manau, kad e, jūs šį turėtumėte priminti savo kolegoms ir e, taryboje, kad reikia išlaikyti gebėjimą veikti, tai reiškia, kad reikalingi kompromisai tam, kad būtų aišku, kad sutinkamai su potencialiu finansavimo lygiu su indėliu lygiu galėtume nusistatyti prioritetus, taigi reikės pagalvoti, ar norime finansuoti BŽP, ar norime ir toliau vykdyti struktūrinę politiką visose regionuose, ar migracija bus numatyta atskira biudžetaliai eilutė, o kaip yra su vys, darnaus vystimasi politika, kiek mums e, verti moksliniai tyrimai kiek pasire, esame pasirengę, pasirengę skirti jiems, bet laiko nedaug, negalime čia per nelik ilgai mąstyti, jau nurodžiau, koks tvarkaraštis čia mūsų laukia. Taigi, svarbu, kad iki kitų metų balandžio mėnesio su, su, su būtų pasiekta rezultatų ir aš manau, kad jums čia kaip ir pininkaučia šaliai verta pasispirti ir pastumėti kitus. Um, for, for the... Na, ačiū dar kartą už jūsų pasisakymą. Iš tikrųjų, mes pirmininkavome pirmieji iš trijulės, kurie dirba su daugiametė finansinė programa. Jeigu būsime ambicingi pakankamai, galėsime baigti darybas iki kadencijos pabaigos. Tačiau pateik, pasiūlymas bus pateiktas mūsų pirmininkavimo pabaigoje ir pirmia, mes tik tai galime suderinti paaiškinamąjį etapą. Galima padėti Austrijai, padėti jiems pasirengti daryboms iš esmės. Ir mes dirbsime su kolegomis iš Austrijos ir Rumunijos, palaikome su jais artimus kontaktus. Ir kas mums atrodo realistiška, nes aišku, galime būti ambicingi, bet jei kitos šalis nebus pasirengusios Tai mums reikia ieškoti pusiausvėros. Ir per tos liksenčius pusantro mėnesio, ką mes galėsime padaryti, tai būtent prioritetus, antrą ribas, bendrą e, daugmetės finansinės programos e, ribą ir terminus. Nuomonės išsiskyrė, bet negalima pasakyti, kad daugiau dėmesio skirti e, migracijai, gynybai ir mažinti žemės ūkio politikai, tai galiausiai vis tiek galbūt ir bus įmanoma užtikrinti didesnės išlaidas. Turbūt lygiai ir čia reikės tuos dalykus aptarti, jeigu ne vieną po kito. Gal galite perėti prie kitų klausimų, ponas, pono Kapel, Zdechovski ir mano. Jūs klausimas taip pat, ponė Celer, buvo užduota pareiškimą, kuriame sakoma, kad jie pritartų klaidų lygių, džiaugiasi klaidų lygio sumažėjimu, bet e, jie mano, kad to nepakanka. Ir nesutinka su rekomendacija. Tai yra, taryba tai supranta, bet būtent tarybos dauguma balsavo už šią rekomendaciją, todėl mes ją čia taip ir patikėme jums. Bet nebuvo diskusijos kuomet kitos valstybės narės sakytų, kad mes nesutinkame, ar galbūt mes prisijungiame, Nebuvo tai diskusijos apie tai. Dėl nuo nacionalinių ataskaitų, kurios pateikiamos auditorumams, auditorumų pranešimo rengimas, po to diskusija taryboje ir galiausiai rekomendacija Todėl gana sunku paspartinti šį. Jūs dėl tarybos mm, darbinio dokumento, tai jis buvo aptartas korepere ir koreperas gavo įgaliojimus, koreperas teikė įgaliojimus darbo grupėms taryboje aptarti tai ir su šį klausimą jos pateiks savo atsakymą. Kiek laiko tai užtruks? Na, nežinau. Tai aptariama vis dar darbo grupėse, nežinau. Olafo byla ESO atžvilgiu. Pirmiausia, turbūt reikia pradėti nuo prielaidos, kad Olaf vis Pirmiausia, turbūt reikia pradėti nuo prielaidos, kad Olaf vis dar tyria agentūrą ir nėra ko jokių išvadų, kai Olaf baigs savo tyrimą. Tuomet taryba ir žiūrės, kokia bus jos nuomonė dėl agentūros ir kokio veiksmų toliau imtis. Kol kas nėra priežasčių, ką nors daryti. Dėl agentūrų taryba savo darbą grindžia dokumentais, pagristais finansų reglamentu, audito rūmų išvadomis ir konkrečiomis ataskaitomis. Mes atsižvelgsime į tai, ką jūs pasakėte apie OLAF ir kitas agentūras. Būtent tokiais principais remdamasi dirba taryba. Aš negaliu pasakyti, ar tai yra formalus ar neformalus požiūris, bet iki šiol dirbtas darbas buvo toks, kad konkrečiai e, atskiros agentūros nėra analizuojamas. Pone Kapel uždavė klausimą dėl EDF, o panas Novakovski uždavė klausimą, į kurį neatsakyta taip pat. O ponas Selleris dar nori dar pakomentuoti kažką. Mr. Seller. Ja, uh, Pone ministro pavaduotoja, na žinau, kad jūs nesate tas e, tinkamas asmuo, kurį turėčiau kreipti šiuo klausimu, nes žinau, kad uh, Mm, jūs teigiamai žiūrite į parlamento teisės priimti sprendimus dėl lėšų paskirstimo, taigi čia mano pastupos mm, tai parlamento teisės šios rytyje ir, pavyzdžiui, per nuostatis dėl terminų galima būtų tai ir padaryti, bent jau gerokai susilpninti. Tarkim, jeigu iki naujo parlamento pats išsakytų savo nuomonę, priimtų sprendimus ir aš manau, kad tai bus ir busimame parlamente, taigi tarybos nariai turi, aišku, parlamentas yra labai ištingai nusiteikęs pasinaudoti savo bendro sprendimo teisę biudžeto srityje. Thank you. Um. Ačiū. Aišku, parlamentas yra labai ištingai nusiteikęs pasinaudoti savo bendro sprendimo teisę biudžeto srityje. Thank you. Um. Ačiū. Atsižvelgsiu tai, ką sakėte. Aš perduosiu jūsų žinę kolegoms. Dėl vystimo. vystimo... biudžeto vykdymo patvirtinimas patikėtas dėl tarybos biudžeto, tai tikrai negaliu dabar nieko atsakyti apie vystimosi fondą, kuris buvo užduotas dabar pono Novakovo klausimas dėl su veiklos rezultatais, o ne su klaidų lygiu, su paprastinimas ir proceso patikimumas turi būti tarpusavio suderinti dalykai, mes negalime Niderlandų, Švedijos ar Junktinės karalystės pozicijų. Aš taip pat turiu klausimą apie tai, kad audito rūmai jau keletą metų savo metinėse ataskaitose teigia, kad valstybės narės žino ar galėjo žinoti, kad buvo tam tikrų netikslumų ar klaidų Ir tada kyla klausimas, ar vyko aktyvios diskusijos taryboje tarp 27 ar 28 finansų ministrų, kad būtų išsiaiškinta, kaip būtų galima išspręsti šią problemą, kaip būtų galima užtikrinti daugiau atsakomybės valstybių narių administracijose, kad būtų išvengta to, kad iš auditorumų gauname nemažai nusiskundimų. Vėlgi tai yra valstybių narių informacijos teikimo klausimas ir klaidų identifikavimo iš anksto klausimas. Klaidas jos dėja nepasinaudoja tą informaciją prieš deklaruodamos išlaidas komisijai. Ir šia prasme taryba kreipėsi į komisiją ar valstybės narės. Noriu atsakiau klausimą. Er Kągi, apžvelkime salę. Ponas Celler vėl nori žodžio naar die vraag en uw antwoord kunnen we. Ir taip, šis fondas yra susijęs su Kotinų susitarimu. Kotinų susitarimas nustos galioti 20 metais ir tai prasidėti. Europos parlamentas ragino, kad Europos darnaus vystimosi fondas, kuriam šiuo metu yra atskiras, atskiras kiemas tam, kad būtų užpildyti patikos fondai, kurie yra kurmi tam, kad, pavyzdžiui, būtų padedama Afrikai per investicijų programas, tuomet, jeigu kotonų sustarimas būtų protestas, ar Europos darnaus vystimasi fondą reikėtų perkelti į Europos biudžetą, skirti finansavimą iš biudžeto aš pabandysiu atsakyti tuos klausimus. Šis klausimas irgi nėra susijęs labai artimai su biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimu, bet aš pabandysiu jį atsakyti ir norėčiau pasakyti, kad tai turėtų būti kitų daugiametės nacinės programos dėrybų klausimas ir, aišku, turėtų būti pateiktas komisijos pasiūlymas ir aš tik tai uh, pritariu tam, kad su tuo, ar vystimosi fondas turėtų patekti į biudžetą ar ne. Mūsų nacionalinė pozicija yra tokia, kad mes norė, nenorėtumėme, kad fondas įtrauktas būtų į biudžetą. O kalbant apie dėrybas ir kotonių susitarimo pratesimą, tai šitą dėkoju. Ačiū sėkmingas pirmasis mūsų pabendravimas, jūs atvirai atsakinėjote į klausimus ir man atrodo, kad toks keitimasis informacija yra labai svarbus. Taigi, tam jau, bet dar labai trumpai apibendrinsiu diskusijas. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už naudingą keitimąsi nuomonėmis, nepaisant problemų ir siekiame, kad situacija pagerėtų tam, kad auditorumai pateiktų tinkamą kvalifikuotą nuomonę ir mes sieksime Gerbimi Europos parlamento nariai, aš norėčiau Jums palinkėti sėkmės per ateinančias savaitės Jūsų darbe, tvirtina 16 metų biudžeto įvykti. Goed, dan gaan we naar het uh, volgende agendapunt. Dat is. Uh... Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Specialioji auditorumo ataskaita. Autorius yra, e, pranešėja mūsų yra ponia Kadenbach, tai yra 16.2017 specialioje ataskaita dėl kaimo plėtros programų, mažiau sudėtingumo ir daugiau dėmesio rezultatams. Turime atvykusi auditorumų atstovų, atstovą Januš Vojcehovski. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Taigi, leidus pranešėjai, aš pakviesiu pirmiausia pasakyti poną Vojcehovskį, kuris pristatys specialiai ataskaitą. Prašau. Correct... Pone pirmininkė, dėkoju, kad teisingai ištarėte mano pavardę. Na ir audito rūmų vardu aš norėčiau Jums pristatyti rūmų specialią ataskaitą kaimo plėtros programos, mažiau kompleksiškumo ir daugiau dėmesio rezultatams. Aš norėčiau pasinaudoti skaidrėmis. Jums leidus. Okay. One moment. We wait till that, that works. Okay the small problem, sorry, if, if, if there is problem, I will speak only, not... Here we are. Panašu, kad viskas veikia. Dėkoju. Surasiu pradžią. Taigi, mes puikiai žinome kad kaimo plėtros politika yra labai svarbi bendro žemės ūkio politikos dalis. ES maždaug 100 milijardų eurų mes per septynerius metus išleidome šiam tikslui. Čia matome, koks yra santykis tarp dviejų žūp ramščių - kaimo plėtra kaimo plėtros politika ketvirtadalis visų žūp išlaidų sudaro. 14 milijardų eurų per metus maždaug tiek skiriama kaimo plėtrai. Na ir bendrai 58 milijardus eurų skiriame žemės ūkiui, 14 milijardų tiesioginių išmokų, 4 milijardai rinkos priemonėms ir 14 milijardų eurų kaimo plėtrai, kaimo plėtros programoms. Čia šioje skaidrėje matome, kaip pasiskirsto biudžetas, kaimo plėtros biudžeto išlaidos. Didžiausi naudos gavėjai yra Prancūzija, Italija 11 procentų, atitinkamai Vokietija 10 procentų, Lenkija 9, Rumunija 8, tai yra didžiausi naudos gavėjai iš kaimo plėtros programų. Čia šiame žemėlapyje matome pavaizduotą mūsų atlikto audito teritorijas. 118 turime kaimo plėtros programų, nes viskas vyksta valstybių narių lygmenių, tokiuose šalyse kaip Rumunija, Lenkija, Graikija – o kai kuriuose šalyse vyksta viskas regionų lygmenių. Tokiuose kaip Vokietija, Italija, Ispanija. Mes panalizavome dešimt kaimo plėtros programų Lenkijoje, Rumunijoje, Austrijoje, Graikijoje, Airijoje, Valonijos regione, Belgijoje, Baden-Württemberge, Vokietijoje, La Rioja, Ispanijoje, Kampanija, Italijoje ir dvi kaimo plėtros programas. Čia mes paėmėme komisijos vidaus audito ataskaitas iš Danijos ir Anglijos ir panalizavimą, kokie, kokios yra pagrindinės išvados. Pirmiausia, dar paminėsiu, kokius kėlėme audite klausimus. Pagrindinis audito klausimas buvo išsiaiškinti, ar orientavimasis į veiklos rezultatus atsispindi teisėkuros sistemoje, ar kaimo plėtros programos turi galimybių prisidėti siekiant geresnių rezultatų. Ir daugiausiai dėmesio skiriama veiklos rezultatams. Program, programavimo laikotarpėje mes taip pat analizavome, kaip buvo valdomas programavimo laikotarpis komisijos. Ir taip pat kokios buvo pagrindinės išvados, oficialios išvados mūsų ataskaitų yra tokios, kad kaimo plėtros programos buvo per daug bendro pobūdžio, per ilgos ir per daug sudėtingos. Programavimo laikotarpis buvo per ilgas ir kaimo plėtros programos nebuvo pakankamai orientuojamos į rezultatus. Galbūt mažiau oficialiai kalbant, norėčiau pasakyti, kad pagrindinė išvada yra štai kokia. Keturis kartus L. Tai reiškia, kaimo plėtros programos buvo per plačios, large, per ilgos, long, programavimo laikotarpis buvo per ilgas, per, vėl, per vėlai buvo patvirtintos, late ir taip pat per mažai buvo orientuojamasi į rezultatus. Kodėl sakome, kad jos per plačios buvo? Norėčiau, kad pažvelgtumėte į vieną skaidrę. Čia matote, kaip, kokio masto buvo tos programos. Čia matote, kad per ankstesnį finansinį laikotarpį 17-13 metais vidurkis, vidur, vidutinis dydis programos buvo 459 puslapiai. Pati didžiausia programa tuo metu per tą laikotarpį buvo parengta Badene Virtenberge, daugiau nei 700 puslapių, o mažesnė Austrijoje, mažiausia Austrijoje 317, 70. Per 14-20 metų laikotarpį vidutinis kaimo plėtros programos dydis buvo 781 puslapis ir, pavyzdžiui, Graikijoje daugiau nei tūkstantis puslapių, tik Airijoje programą sudarė vienu puslapiu mažiau nei anksti, per ankstesnį laikotarpį. Per ankstesnį laikotarpį buvo 457 puslapiai, o per šį laikotarpį 456 puslapiai. Taigi, bendrai paėmus, kiekviena kaimo plėtros programa buvo per didelė, per ilga ir ilgesnė didesnė nei anksčiau. Mes e, manome, kad tokie dokumentai yra per ilgi, per sudėtingi ir Europos komisija per daug reikalauja iš valstybių narių. Ir mes labai daug diskutavome apie tai, kaip būtų galima supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką. Aš prisimenu tas diskusijas, kai dirbau parlamente, mes kalbėjomės apie agri komitete apie tai ir daugelį kitų komitetų, kad reikia supaprastinti šią politikos sritį. Ir Kopa Kogeka, e, ūkininko organizacija labai stambi, irgi oficialiai pareiškė, kad supaprastinimas bendroje žemės ūkio politikoje yra absoliučiai būtinas. Ir šiuose kaimo plėtros programuose dėja to tikslo nepasiekėme, nes viskas darosi sudėtingiau. Ypač kalbant apie kaimo plėtros programas ir labai sudėtinga suprasti tai ūkininkams daug įdomių duomenų, duomenų, kurie įdomus akademiniais tikslais, tačiau nėra naudinga ūkininkams. Man atrodo, Tokia būtų svarbi išvada. Toliau mes teigiame, kad kaimo plėtros programos yra pats procesas, programų rengimo procesas yra per ilgas. Čia matome, kiek trunka tas programavimo laikotarpis. Vidurkis yra vieneri metai, šiek tiek mažiau gal, 11,2 mėnesio. Kai kurios kaimo plėtros programos buvo greičiau parengtos, bet kitos užtruko dar ilgiau. Taigi per ilgas yra tas procesas mūsų vertinimu, per daug laiko yra išvaistoma. Toliau dar viena išvada. Kaimo plėtros programos buvo per vėlai tvirtinamos. Ir galbūt tinkamas momentas apie tai pasikalbėti, nes dabar yra tas pats laikotarpis, koks buvo ketvirtais metais, vienuoliktais metais. Būtent prasideda diskusijos apie kitą bendrojo žemės ūkio politiką. Ir įvertinkite šį vaizdą viršutinę dalį jo e, skaidrės, kur parodome, kokia situacija buvo 7-13 metų finansinių laikotarpių. Pirmasis e, komisijos siūlymas pasirodė 4 metų Liepą tarybos reglamentas, nes tuo metu būtent tik tarybos reglamentas buvo atvirtinamas, e, parlamentas teikdavo tik nuomonę, taigi tarybos reglamentas buvo uh, 2005 metais patvirtintas, o 2006 metais viskas jau buvo įgyvendinta. Įgyvenimo reglamentas buvo patvirtintas tokiu pačiu būdu. 2007 metais prasidėjo pirmieji naujo finansinio laiko, laikotarpio metai ir viskas jau tuo metu buvo paruošta. O per šį finansinį laikotarpį 2011 metais komisija pateikė pasiūlymą spalio mėnesį. Reglamentas, tarybos parlamento reglamentas buvo patvirtintas 13 metų pabaigoje, gruodžio 17 dieną. Įgyvendinimo reglamentas, reglamentai buvo patvirtinti komisijos 2014 metais ir vėliau nei anksčiau Ir dabar kitoje skaidrėje matome, kokiu tai turi padarinių. Kokia dabar yra seno laikotarpio metų, yra tik 21 procentas. 79 procentai nėra panaudotos lėšos. Įsisavinimo lygis siekia 29 procentus, čia toks vidurkis tuomet buvo. O kiti, kita skaidrė irgi gal bendroji žemės ūkio politika ir uh, kaimo plėtros politika, kuomet ji turi būti tvirtinama, nes jeigu, jeigu ji bus tvirtinama po 19 mes geriau orientuojamos ir tik, tikslingesnės ir geriau parengtos. Tai čia reiktų siekti veiksmingesnių tikslų ir norime, kad, jeigu norime, kad lėšos būtų panaudojamos veiksmingiau, tai mes turime daugiau orientuotis į rezultatus ir tokie turėtų būti kaimo plėtros cijas, bet man atrodo pati svarbiausia rekomendacija yra paminėta mūsų ataskaitos suvestinėje. Mes rekomenduojame, kad Europos parlamentas taryba ir komisija apsvarstytų išlaidų išsame išlaidų apžvalgą prieš nustatant biudžetą. Dėkuoju. For... E, į ypač įdomią specialią ataskaitą. Dabar suteiksiu žodį poniai pranešėjai ir turite galimybę sureaguoti. Ir matau, kad yra ir daugiau norinčių pasisakyti kalbėtojų. Abu šešėliniai pranešėjai, ponas Finigen ir ponas Novakavas įtrauktas į. Yra E, Agri A referato ar skyriaus vadovas ir jis tikriausiai taip pat norės atsakyti kurios klausimus. Taigi siūlau Jums pasisakyti iš karto po ponios Kadenba, galėsite sureaguoti tai, ką jį pasakys, po to pasisakys kiti, kiti kalbėjau, po to dar atstovo. atstovo. Pirmininkas, e, siūlau pirmiausia išklausyti pono Milučevo. Jis e, um, pakomentuoti. Kaimo plėtros programos tampa vis svarbesnės vis daugiau desniam piliečių skaičiui Europos Sąjungoje. Ir turim galvoje tų programų prigimti ir kokio tipo žmonės gauna paramą, reikės pakoreguoti tokiu būdu, kad paramos gavėjai suprastų, e, išmokų filosofiją ir logiką, nes kartais po sustikimų su piliečiais iš konkrečių regionų man atrodo, kad dauguma žmonių vėliau eitų į banką, paimtų paskolą ir gražintų su e, palūkanomis vietoj to, kad bendrautų su konsultantais ir vykdytų ilgas, e, griežtas kartais brangias procedūras yra nemenka paramos e, gavėjų grupė, kurie nesupranta, kaip mes e, finansuojame kaimų plėtrą. Reikia pakeisti tuo metu tą e, finansavimą ir neaiškinti, kodėl čia viskas taip komplikuota. Aš nenoriu kritikuoti vėl dėl kritikos Bet manau, kad pats laikas nubrėžti liniją, padaryti išvadas, kokios yra pamokos iš dabartinio programavimo laikotarpio ir turėti tai galvoje, kad kitą kartą, e, jeigu mes sugebėsime skirsti pakankamai lėšų sanglaudai ir kaimo plėtrai, turime tai padaryti tokiu būdu, kad kiekvienas paramos gamėjas, gavėjas būtų ES ambasadoriumi ir tų programų ambasadoriumi kitaip Mm. niekas nėra patenkintas, nei mes, kurie esame didžiausi tų paramos gavėjų draugai šiame komitete, nei patys paramos gavėjai, nei komisija. Klaidų lygis aukštas. Manau, kad atėjo laikas ne revoliucijai, bet evoliucijai tai tikrai kalbant apie kaimo plėtros programavimą 21-27 metais. Ir aš norėčiau pasveikinti gerbingą auditorumų narį už aukštos kokybės ataskaitą ir manau, kad ją turime panaudoti kaip galima geriau. Ir galiausiai turime komunikuoti apie tai, nes manau, kad turime informuoti uh, visus apie tai, kas pasiekta iki šiol, nors kartais tai yra sudėtinga. Manau, kad pasiekime nemenkų rezultatų ir turime tas sėkmingus atvejus nušviesti. Ačiū, ponas Flanagan. Ačiū, kaip sako, informacija yra valdžia, o tai yra galinga informacija, kurią galima panaudoti formuluodami kitą BŽUP programą. Galime daug ko pasimokyti iš šių duomenų. Jeigu panaudosime tos apsorbavimo duomenys, e, ypač žvelgiant į mano šalį Airiją, nuo 52 procentų sumažėjo iki 38 procentų. Ir vienintelis dalykas, kuris mane stebina, kad tas skaičius nenukrito dar žegimiau, nes perėmė nuo sudėtingos programos iki dar sudėtingesnės programos įdomu būtų pamatyti panašų grafiką, kur yra 52, 48 procentai ir panašiai. Ir 38 procentai panaudoti Airijoje ir kitose šalise, kad tai būtų išskaidyta į tas pagal sumas, kurios kliuvo ūkininkams, nors senuoji sistema buvo sudėtinga tikrai ir žmonės skundėsi jie bent jau gavo šiek tiek pinigų. O dabar yra viskas ne tik sudėtinga, bet dėl to sudėtingumo, finansavimo, lėša, kuri išleidžiama planavimui, reiškia, kad nieko tau ir nebelieka. E, ūkininkams rūpi ne tik aplinka, bet jiems rūpi ir jų šeimų išlaikymas. Ir Tai atrodo, kad pagal šias programas jiems nieko neliko, tik tai galvos skais, skausmas. Ar mes negalime iš to pasimokyti, nes anksčiau jau buvo aišku, kad žmonės e, aktyviau dalyvauja programuose, jeigu žino, kad jiems e, klius kažkiek pinigų, taigi ką galima padaryti, kad tai pakeistume. Na, o kai dėl programų pagristų rezultatais ir nacionalinių tikslų, tai galbūt teoriškai gera mintis, bet kas sustabdys valstybę narę, kad ji e, nenustatytų labai jokingai e, menko tikslo, o po tos girtusi, kad viršėjo tą tikslą. E, kas sustabdys žmonės, kad jie tuo nepasinaudotų būtent? Na, trys dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti. Aš esu iš Junktinės karalystės ir negaliu nepastebėti grafikę, kurį parodė panas Vojčiachovski, Tai yra ketvirtis viso ES biudžeto, kaip sakoma, ataskaitoje. Ir pusė iš to nėra panaudota. Tai šių metų išlaidoms finansuoti, taigi jeigu žemės ūkio pusė išleidžiama nepakankamai, turbūt per daug išleidžiama kažkur administratoriai ir konsultantai, kurie gauna algas iš to. Galbūt auditorumą galėtų pateikti proporcijas e, apie tai, kas kokie gauna universitetų plikės, tai turbūt tas pat taikoma ir komisijos atstovui. Jo plikė panašiai jūsų. Toliau pana Giora Gabriel, Nagiel Grasija. Čia grafija, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti už kvietimą, nesu biudžeto kontrolės komiteto narės, su Žemės ūkio komiteto. Taigi nepaprastai džiugu būti pakviesta į šias diskusijas. Atvykau kiek vėlai pas jos, nes buvau kitame komitete. Uh, Tačiau turiu konkretų klausimą. Man pasirodė, kai pažiūrėsime į įsisavinimo, absorbavimo lygį, tai, pažiūrėjau, Ispanija yra mm, apie 13 procentų, tai krenta į akis. Turiu klausimą, ypač komisijos adresu. Na taip, tarkim, buvo vertinti tamas. Tai mes turime 28 kaimo plėtros e, e, programas iš parengtas valstybių ir turime 17 e, regionų. Ir tai kažkaip, kad atsiliepia programų gyvenimo kokybei. Mm. Taigi, ne, kadangi pavėlavau diskusijas, nežinau, ar tai minėjote, atsiprašau už tai, tačiau jeigu pažiūrėsime į antrą ramstį ir atitinkamas programas, tai regionų finansiniais e, pajėgumais, kurie nėra lygi, lygus. Nes yra šalių ar regionų, kurių finanskėtų pasižiūrėti, ar galės vykdyti tą bendrą finansavimą, ar tik tuomet jau galima kalbėti apie programos vykdymą. Ir po krizės laikai netie patys kaip prieš krizę. E, kurios turi daugiau finansinių galimybių, bendro finansavimo principas neramina mažiau ir tarsi jos labiau sutinka su platesnėmis programomis. Kaip suprantu, krizė atsiliepia ir šioms programoms, kurios be kita ko yra bendrai finansuomas valstybių narių ir e, regionų. Kaip Jūs vertinate šį aspektą ir paskutinis klausimas programoms? Taigi, kai kalbame apie dabartinį programavimo laikotarpį. Taigi, kai 14 metais e, buvo inicijuota reforma ir tos, kurie bus numatyti iki šių metų birželio mėnesį, tačiau turiu abejonių, ar parlamentas galės patvirtinti per likusi laiko uh, aspektais, nei su būtinybė keisti BŽP, reformuoti BŽP. Taigi tai vertina audito rūmai. Ar man Na, kaip ir e, auditorumai, manau, kad šie aspektai yra sudėtingi ir tikriausiai ne vien tik tais per šį finansavimo progalektovų šiame komitete, kurie praturtina mūsų diskusijas. Taigi, dėkoju už visus klausimus. Odis pirmiausia komisijos atstovui. Ačiū. Tačiau pasakyti, kad čia vėlgi išvelgiu ir politikos kompleksiškumo klausimą. Ir turint ypač omenyje galutinį naudos. Jeigu patariamųjų tarnybų sistema veiktų geriau, tai būtų lengviau ger... žemės ūkio darbuotojams gauti patarimų ir siekti nemokamų, ne, ne, negražinau paskolų, o ne bankų paskolose. O kryptimi ir ateityje viskas priklausys nuo valstybių narių, jos apibrieš pačios, kas bus sudėtingiau ir kas bus paprasčiau galutiniams naudos gavėjams. Na ir ateityje dabar tai pavyzdžiui kaimo plėtros priemonės, dabar kaip sakiau, žemės ūkio darbuotojų gyvenimo neapsunkiname, mes tiesiog numatome tai, kas yra reglamentuose. Ir jeigu ateitie reglamentuose bus visi baziniai reikalavimai dėl intervencinių priemonių, intervencijos, pač, intervencinės priemonės ūkio produktų gamintojai. Ir pono Flanagano klausimas, kuris labai aktuolus mums visiems komisijoje turint omenyje, kad tikslai yra per žemi ir mes ateityje taip ir sieksime apibriežti užmojų lygį komunikate ir dabar rengiame specifinius tikslus, kurie bus apibriežti teisės aktuose. Ir tų tikslų pagrindų mes ir užsibriešime užmojus. Dabar mes taip pat rengiame rodiklius, kalbame apie tris rodiklių grupės poveikiai, rezultatai ir kiti rodikliai. Ir taip pat tų rodiklių pagrindų mes kartu su valstybėmis narėmis ketiname apibriežti tiksliai ambicijų lygį. Būsimi bžų planai, kur bus ir pirmasis ir antrasis ramstis, jie bus tvirtinami komisijos, taigi tas labai nedidelis, kvaila, jokingai mažas lygis neišliks, nes komisija irgi dalyvaus tame procese, kai bus tvirtinamas bžų planas. Junktinės karalystės klausimas, čia galbūt biudžeto generalinio direktorato kolegoms būtų skirtas tas klausimas, bet kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, tai ponas Vojtehovskis paminėjo tai, kad turime tris ketvirtadalius išlaidų turime pirmajame ramstyje ir pirmajame ramstyje procentas nėra toks didelis, pas jūs procentas yra didesnis, nes e, skaičiuojamos išlaidos kiekvieniems metams. Taigi bendroji žemės ūkio politika kur kas geriau atstovavimą išlaidose, o dėl kaimo plėtros, tai dar kartą tik tai norėčiau pasakyti, nesame sunerime dėl situacijos. Uh, turint omenyje 25 procentus, toks vidurkis būtų, aišku, yra šiam bei ten klaustukų, kai kuriuose regionuose ir valstybėse narėse. Ir mes dirbame kartu su jomis e, metiniuose stebėsino susitikimuose, kad e, greičiau būtų panaudojamos lėšos ir geriau jos būtų panaudojamos, tačiau mes nesame sunerime dėl to lygio ir nemano, nematome čia jokių pavojų, kad nebus uh, prisimti įsipareigojimai ir atsisakyti įsipareigojimų. Kalbant apie ponios Agilera Garcia klausimus, į pirmąjį klausimą galiu tiesiog atsakyti ne, nėra čia jokio ryšio tarp to, kad yra nacionalinės ar regionalizuotos valstybės narės. Galiu pateikti Vokietijos pavyzdį. Paprastai federalinės valstybėse, federalinėse valstybėse uh, yra problemėlių, o žemėse viskas klostosi greitai ir geriau. Ir taip pat kai kuriuose valstybėse narėse, pažiūrėjau, Prancūzijoje dabar kai kuriuose regionuose išlaidos panaudojamos labai gerai ir daugiau nei Europos vidurkis, o Ispanijoje, Ispanijos neminėjau, bet kaip jūs ir sakėte, uh, Tai vienas pavyzdžių, kur įsisavinimas nedidelis, nes vėlai yra tvirtinama programa. Ir tuo metu, kai mes tvirtinome programas, tada aš buvau direktorius atsakingas už išlaidas ir galiu pasakyti, kad buvo imasi, imasi daug pastangų dirbant su Ispanijos regionais, kad būtų patvirtintos programos laiku. Ir netgi tam tikrais atvejais politinių problemų kilo, nes dėl nedidelio įsisavinimo nebuvo taip uh, greitai tvirtinamos programos dėl bendra finansavimo plėtrai ir, kaip žinia, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, sanglaudos regionuose yra didesni bendrafinansavimo lygiai, tam tikiau tai yra didžiulis klausimas, į kurį aš nesu gal pajėgus atsakyti, aš nežinau, ar bus numatytas bendrafinansavimas kaimo plėtros programoms, bet puikiai žinome, kokiu yra problemus nenumatyti bendro finansavimo arba bendro finansavimo numatyti labai nedidelį. Ir galiausiai klausimas, kuris gal netiek man į ataskaitą, aš norėčiau lenkiškai atsakyti į klausimus. Pabandysiu atsakyti į ponios Kadenbach klausimus, taigi dėkoju Jums už reakciją į mūsų ataskaitą. Jūs esate pranešėję parlamento. Dėkoju, kad pasakėte, jog audito rūmus pristatysime analitinį dokumentą, kuris apibendrins mūsų patirtį iš sukauptą per dengiant galybę, kad mes siekiame čia bendro tikslo pagerinti bendrąją žemės ūkio politiką ateityje. Ir tokiam supratimui nereiktų kažkokiu tai įmantrių konsultavimuose paslaugų, bet to reikalavome tolesnio suprastinimo. Norėčiau padėkoti ponui Flanaganui ir kitiems kalbėtojams už tai, kad jie būtų aiškiai peržiūrėta ši politika prieš imantis darbo 2008 18 metais mums tokia peržiūrė. Negaliu pateikti atsakymo, nes neturime duomenų aiškių. Ponas Agnių uždavė klausimą apie Junktinės karalystės dalyvavimą. Tai yra penkišiui daug lėšų iš antro ramščio perkelia į pirmąjį ramstį. Tokie perkelimai yra įmanomi. Jie buvo padaryti. Pone Gilia, Gilia Ispanija. Taip, tai yra įdomi pastaba. neoficialioje kaimo plėtros fondų peržiūroje. Mes patikrinsime tą programinį laikotarpį ir tiesa, nulygmenių planuojama, aišku, apie tai galime plačiau pasikalbėti, bet apibendrinamas norėčiau pirmininkę padėkoti už tai, kad leidote pristatyti